Dabar paskelbsiu antrojo rinkimų etapo rezultatus. Iš viso buvo, buvo atiduoti 673 balsai. 637. Aštuoni biuleteniai negalioja. Taigi iš viso 629 balsai balsų dauguma sudaro 325 balsus. Alvaro 156 balsai, Andželį Lidu 41, Izabel Duro 165, Karas 231, Martinės Martinės 257, Edward McMullen Scott 192, Papastankos 277, Pitelė 275, Pitelė, atsiprašau, Podimata 253, Protaševič 231, Laslo Surjan 203, Tarants 90, Vidal Quadras 262, e, ponas Vlazak 184, Vyland 216. Galiu konstatuoti, kad nei vienas kandidatas nesurinko absoliučios atiduotų balsų daugumos. dėl to nėra užimta nei viena vicepirmininko vieta. So would you, would you, sorry, would you, would you mind? Gal galėtumėte dar kartą lietai perskaityti pavardės ir surinktus balsus tiems, kurie dar liko salėje. Okay. Ich glaube, das, glaub, das Problem ist Man atrodo, kad dabar problema išspręsta, bet aš esu pasirengęs dar kartą viską perskaityti. Kaip toliau vyks procedūra, kadangi nei viena iš pirmininko pavaduotojų vietų neužimta, vyks trečias rinkimų etapas. Jis prasidės rytoj 9 ryto. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad e, trečio balsavimo metu yra reikalinga relatyvi balsų dauguma, taigi nereikia kvorumo ir yra renkama pagal relatyvę atiduotų balsų daugumą. Tais atvejais, kai reikalingas trečias balsavimas, ponios ir ponai, norėčiau jūsų pasiteirauti, kurie kandidatai išlaiko savo kandidatūras. Matome, kad salėje yra daugybė kandidatų ir dėl to tikrai nelengvai tokį klausimą atsakyti. Gal apklauskime tuos kandidatus, kurie yra salėje. Kolega Alvaro. Kolegė Andželylį. kolega Duron, kolega Karas, kolega Martinės Martinės, kolega Macmillan Scott, kolega Papastamkos, kolega Pitella, kolegė Podimata. kolega Protasevič, e, kolega Šurjan, kolega Tarant. Did you? I have, I have to think upon morning. Aha. Aš pamastysiu iki ryto. Na gut, aber mal gucken. Kolega Vidal Quadras, kolega Vlazak, kolega Vyland. Ačiū. Kągi. Okay. Die Sitzungsdienste informieren mich. Man buvo pranešta, kad nereikia paskelbti jokio naujo termino dėl kandidatūrų įteikimo. Išlieka galioti tie patys terminai balsavimui, nebent jūs atsiemate savo kandidatūrą. Ponas Tarant, kadangi reikia spausdinti balsavimo biletinius ir nežinau, kelintą ryto rytoj jos turėsime, gal galite dabar pasakyti, ar atsiemate savo kandidatūrą ar ne. Man reikia laiko iki rydienos ryto. Ryte aš apsispręsiu. Okay. Kolega Tarant, dann... Kolega Tarant, tai rytoj iki 8 ryto mums praneškite, ar išlaikote savo kandidatūrą, ar gerai. Aš jums paskambinsiu 7 ryto ir jūs pažadinsiu. Gerai? Onda. Okay. Rytas už vakarą protingesnis. Labai ačiū. Skelbiu pertrauką iki devintos ryto. Galite eiti namo.